aiškiai patvirtinta. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje ir jeigu nebus prieštaravimų, tai primtas rezoliucijas pareigosiu perduoti asmenims ir institucijoms įvardintiems tose rezoliucijose. Ir dabar baigiame parlamento pleną.